Good afternoon. We will... Labą dieną. Tęsėme posėdį, dabar bus balsavimo motyvų paaiškinimai ir pirmiausia išklausysime paaiškinimus. Dėl, prane, dėl Kovačiavo pranešimo dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 71 sesijos. Pirmiausia, ponas Hanen, prašau, žodis jums.